rūpybos globos veikla ir visose šiuose žingsniuose mes aktyviai dirbsime kartu su Europos parlamentu. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. E, diskusijos šiuo klausimu yra baigtos. Balsuosime rytoj. Paskutinis e, šio posėdžio klausimas yra ponios Karvalio pranešimas. E, mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimas ir suteiksiu dabar iškart žodį pranešėjai. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Mokslas, švietimas yra tos sritis, kurios prisideda prie ekonomikos raidos. Tai leidžia sukurti naujų darbo vietų. Todėl reikia daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, į akademinius resursus, į mokslininkų galimybės keliauti ir galimybės e, tobulinti kvalifikaciją. Turime kurti vadinamosius kvalifikacijos centrus. E, matomegi, kad pasaulyje susiformavo mokslo poliai. E, ir jie pasiskirstė pagal mokslo sritis. Galėtume pateikti skaičius. 10 procentų pasaulio mokslininkų dirba už ES ribų. 79 procentai patentų yra išduodama už ES ribų. Reikėtų maž... E, mes investuojame mažiau negu Japonija ir Junktinės Amerikos valstijos į tą sritį. Aš turiu galvoje tiek privačias, tiek valstybinės investicijas. Labai svarbu pasirūpinti, kad mūsų inovacijos ir mokslinio tyrimų sistemos e, būtų pažangesnės. Reikia daugiau finansavimo E, mes suprantame, kad neužtenka tik sukurti palankių sąlygų mokslo raidai. Europos mokslo sistema turi būti efektyvesnė, o tam reikia paprastesnių finansavimo šaltinių. Šiame kontekste mes parengėme e, nuomonę apie tai, kaip būtų galima supaprastinti dalyvavimą specialiuose inovacijų ir mokslinio tyrimų programuose ateityje. Manome, kad tas sprendimas atlieka tas e, nuomonės prieimimas bus labai svarbus, nes ES bus galima peržiūrėti pagrindų programą dabar. E, šiuo pagrindu reikėtų pradėti diskusijas ir e, pagalvoti, kaip būtų galime perpaskirstyti kompetencijas. Europoje yra labai daug administ... visokiausių agentūrų ir institucijų, daugybė institutų, piliečių institutų, kurie nori E, kurie domisi šio klausimu. Ir šią nuomonę mes stengiamės pirmiausia pasiekti, kad būtų supaprastinta e, galimybės gauti finansus. E, viskas turi būti orientuota į aukščiausio lygio kompetencijos tobulinimą. Turime supaprastinti biurokratinę finansų kontrolės sistemą. Reikia pasitikėti mokslininkais ir uh, E, bendrovėmis, kurios dirba su jais. E, suprantame, kad šis procesas nėra labai paprastas, todėl ir teigiame įvairiausias rekomendacijas komisijai ir tarybai. Tikimės, kad iš e, Europos parlamento ir iš tarybos pademonstruota parama susilaus atgarsio realybėje. Supaprastinimo procesas reiks, kad ateityje bus galima sukurti daugiau programų, pavyzdžiui, iš struktūrinių fondų. Programos su paprastėmis taisyklėmis leis E, daugiau mokslininkų jomis pasinaudoti. Noriu padėkoti kolegoms iš pirmininkaujančios Belgijos ir komisijos, kurios prisidėjo prie viešų diskusijų šią temą, kad e, nuomonė būtų patobulinta. Šiandien e, mes kalbame apie įvairiausių fondų atverimo galimybės, kad visi, kam tai reikalinga, prisidėtų prie patrauklesnės mokslininkams ir e, novatoriams e, Europos sukūrimo. Ačiū labai. Yra keli kalbėtojai norintys pasisakyti pagal spontaniškus pasisakymus. Pirmiausia, ponia Figureido. Eh, Aš norėčiau pradėti išsakydama komplimentus e, pranešėjai už atliktą darbą. Dėl to, kad mokslininkams turėtų būti paprasčiau e, pasinaudoti tomis programomis. Aš galėčiau pasakyti, kad tai be abejonės yra naudinga. Ir visų pirma, tai turime suprasti, kad tai būtų tik viena iš daugelio reikalingų reformų, leidžiančių pagerinti finansavimą mokslui ES. Pirmiausia, turime užtikrinti, kad visos programos būtų efektyvios ir geriau padėtų e, siekti e, socialinės ir ekologinės pažangos. E, Jau Europos komisijos pasiūlyme yra pateikta daug pažangių idėjų, tačiau e, labai daug svarbių konkrečių pasiūlymų e, finansavimo srityje yra pateikta šioje nuomonėje. E, mes matome, kaip siekiama supaprastinti finansavimo sąlygas per tam tikrą, nustatant konkrečius laiko terminus. Taip pat E, labai svarbu užtikrinti, kad būtų e, suteiktas kompensavimas išlaidoms, kurios e, patiriamos neplanuotai. Be to, į šias programas turėtų būti įtrauktos ir mažesnės bendruo, bendrovės. Taip sukursime daugiau darbo vietų ir leisime ekonomikai geriau aukti, todėl aš manau, kad šis pasiūlymas yra nepaprastai svarbus, nes galėsime sustiprinti švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ačiū monsieur le président je voudrais dire merci à maria carvalho qui a fait un travail extraordinaire. ačiū pone pirmininke norėčiau padėkoti marijai carvalho už puikų darbą norėčiau padėkoti ir europos komisijai norėčiau paprasy, paprašyti komisarės perduoti padėko žodžius ir kompetitingam komisarui komisijos auditoriai niekuomet neturėjo taikyti audito taisyklių griežtesnių nei buvo taikoma anksčiau. Vos neiškilo problemų su mokslinio tyrimų priemonėmis, tačiau netgi dabar laikantis racionalaus finansų valdymo ir numatant e, leistiną klaidų lygį, klaidų riziką, tai, kad e, nepriklausomas ombudsmenas bus naudojamas. Tokiu būdu galbūt e, atkursime pasitikėjimą savimi mokslinių institucijų akise. Ir perėdami į tolesnį laikotarpį mokslinius tyrimus turime pakreipti teisingą linkmę, mokslinius tyrimus paversti europiniais tyrimais. Ačiū. Marija Samaties, kita kalbėtoja. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, linkiu geriausios kloties poniai Karvalijo rengiant tokią puikią nuomonę. Taip pat aš dėkoju Jums už tai, kaip demokratiškai Jūs dirbote. Aš manau, kad E, visų pirma e, mūsų pranešėjai nusipelno padėkos už tai. Septintoji mokslinio pagramų, pagrindų programa yra visa apimanti programa ir leidžianti ES veikti pasauliniu lygiu. Tačiau ją reikia patobulinti, todėl komisijos pasiūlymą labai sveikiname. Europos parlamento pasiūlymas tik praturtina komisijos pasiūlymą. Jame kalbama apie supaprastinimą, tačiau jo nepakanka. Būtina, kad būtų sukurtos aiškios inovacijų ir mokslinio tyrimų taisyklės. Tai būtų naudinga. Be to, galėtume pagerinti e, galimybės veikti skirtingose mokslo srityse. Sukurtume palankesnės sąlygas visiems mokslininkams. Labai svarbu, kad būtų įgyvendinti tie pasiūlymai, kurie yra teigia, teikiami e, būtina užtikrinti, kad viskas nepaskęstų biurokratinėje kontrolėje. Tokiu būdu mes niekur nenaisime. Be abejonės mes e, suprantame mokslo pasaulio, akademikų pasaulio poreikius ir e, apie juos nuolat turime galvoti. Ir baigdama, aš noriu pasakyti, kad kaip ir kiti kalbėjusiai, tikiuosi, kad šis pasiūlymas duos gerų rezultatų ir uh, E, dauguma mokslininkų galės pajausti, kad jų darbas yra labiau vertinamas ir e, moksliniai tyrimai Europoje sustiprės. Ta, tuo tikslu turime solidariai veikti. Ačiū. Mr. Kelly. Uh, Ponas Kelis. ES iš tikrųjų atlieka labai daug vertingo darbo, tačiau dažnai jis apsunkinamas pernelyg didelėmis komplikacijomis. Nelengva gauti kartais finansavimą. Pasižiūrėkime į jaunus žmonės, kurie labai stengiasi pateikdami paraiškas ir galiausiai po kelių mėnesių paaiškėja, kad jie negauna finansavimo. Panašiai būna ir su kultūrinio švietimo programomis. Mes galbūt siekdami tikslo Europą 2020 turime siekti sumažinti biurokratiją 25 procentais ir galbūt net 50 procentų, jeigu įmanoma, kadangi, kaip sakiau, e, paraiškų srityje, e, audito srityje ir kitur daug gerų darbų yra tarsi paskandinama komplikuotose sudėtingamose taisyklėse. Mums reikia jūsų paprastinimo. Komisijos nariai. Gerbėmėjai nariai, kurie dar likote, norėčiau padėkoti pranešėjai už šį labai išsamų pranešimą kuriame atkreipiamas dėmesys į labai svarbę e, temą mokslinius tyrimus Europos Sąjungoje, į sudėtingas taisyklės, labai e, stiprius rimtus biurokratinius suvaržymus. Komisija yra pateikusi ilgą sąrašą e, supaprastinimo galimybių Ir po to prasidėjo labai rimtos tarp institucinės diskusijos komisija. Labai džiaugiasi, kad parlamentas tokį dėmesį, prioritetinį dėmesį skiria šiam dalykui. Ir komisija remia daugumą pasiūlymų. Taryba taip pat išreiškė prit pritarimą mūsų veiksmams. Mes turime siekti plataus sutarimo ir dabar jau pereiti prie konkrečių veiksmų. Esame pasiryžę užtikrinti supaprastinimą taisyklių ir e, įdėkti tuos supaprastinimo principus, kurie išvardyti jūsų pranešime trumpinimas, teisinis nuoseklumas ir kiti dalykai. Ir mes e, tokiu būdu siekiame padėti institucijoms dirbančioms mokslinio tyrimų srityje. Mes daug ką galime padaryti pagal dabartinę jau sistemą ir komisija, komisija siekia, kad būtų sprendimai, kai galima greičiau įgyvendinami, kad būtų taikomas kur kas e, plate, lankstesnis požiūris iš ankstinio finansavimo. E, Mm, galimybėms ir vienkartinės išmokos, kad būtų palengvintos pirmiausia smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Mums taip pat reikia, kad būtų užtikrinti, kad būtų nuosekliai taikomos taisyklės pagal septintąją pagrindų programą. Reikia taip pat užtikrinti, kad taisyklės būtų suprantamos, interpretuojamos vienodai. Mes taip pat siekiame sumažinti laikotarpį, per kurį suteikiamos dotacijos ir kitos išmokos. E, žinome, kad daug kas priklausys nuo finansinio reglamento ir gyvendinimo taisyklių. Tik tai po to, kai bus jis patvirtintas, e, patvirtintas sumažės daug suvaržymų. Mes e, taip pat siekiame tikrinimo procesu sumažinti klaidų lygį iki mažiau kaip 2 procentų E, žinome, kad e, kai kurie reika, kad, š... atsiprašau, dabar reikalavimas yra, kad klaidų lygis būtų mažiau negu 2 procentai, tačiau mes suprantame, kad tai ir komisijai, ir naudos gavėjams su, uždeda papildomą naštą. Galbūt tas klaidų lygmo galėtų, galėtų būti didesnis, bet taip pat galėtume įdėkti veiksmingesnę patikros sistemą. Pabaigai norėčiau padėkoti Jums už puikų darbą ir e, labai laukiu tolesnio bendradarbiavimo. You, Dėkuoju ir Jums, komisarė. Diskusijos baigiamos balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Rytoj posėdžiausime nuo 9 ryto. Rydienos darbo atvarkė yra paskelbta, rasite Europos parlamento tinklapyje. Ačiū už bendradarbiavimą. Pirmininkas dėkoja vertėjams.